Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Ponios ir ponai. Prašau visus susėsti. Pradėkime posėdį. Pradėsime regiono plėtros komiteto posėdį šiandien, lapkričio 9 dieną, ir pradėsime pirmiausia nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Turiu vieną pranešimą, vieną pastabą dėl darbo tvarkės projektų, kuris jums pateiktas. Ponas Vanystelroj man parašė ir paprašė kad e, balsavimas dėl jo pranešimo savo iniciatyvą, e, dėl e, komisijos komunikato būtų atidėtas iki mūsų kito posėdžio, lakrūčio 29 dieną. Ir aš e, patenkinsiu jo prašymą, nes manau, kad mes turime pakankamai atidžiai dirbti su tuo pranešimu ir jeigu to laiko papildomo reikia, tai jis ir bus skirtas. Taigi ši balsavimo dalis bus atidėta iki kito mūsų posėdžio, kuris vyks lapkričio 29 dieną. Tai toks pakeitimas ir galime tvirtinti šios dienos darbo tvarkę. Panas Bastinaru, ne, prieštaravimų nėra. Kągi tuomet ačiū. Darbo tvarkė šiandien ir rytoj patvirtinta. Toliau rugsėjo 8 ir spalio 11 dienos posėdžio protokolų tvirtinimas. Protokolas yra tinklalapyje, taigi kaip įprasta, nebent turėtumėte prieštaravimų, kuriuos norėtumėte dabar išsakyti, tuos protokolus patvirtiname. Prieštaraujančių nėra, toliau pirmininkės pranešimai. Turiu vieną pranešimą. Ir jums, ko gero, bus įdomu išgirsti, nes tai yra dėl e, buveinių 3 konferencijos e, kito. 3 e, mūsų komiteto nariai bus delegacijoje, kuriai vadovauja Dėvė komitetas. Aš suteiksiu mūsų atstovams žodį. Pradėsiu nuo pono Olbrechto, nes jis turės anksčiau išeiti. Ponas Olbrechtai, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Galbūt aš susipažinsiu su bendru kontekstu, o e, kolegė vėliau papildys e, Habitat 3 arba buveinių 3 konferencija yra rengiama jungtinių tautų kas trejata metų. Taigi retai organizuojamas renginys, todėl išskirtinis, o pati atmosfera ir tikslai keičiasi. Kas dabar įdomu, tai, kad dabar remiamas jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslais. Tai yra pirmasis įdomus ir svarbus e, elementas, e, akcentuojamas vienuoliktas tikslas. Ir mm, kalbant apie šį vienuoliktą tikslą, jungtinių e, tautų buveinių mm, skyrius organizuoja savo darbą ir sieja jį ir su miestų darbo tvarkė. Ir e, buvo pasiūlyta įtraukti miestų darbotvarkį ir politinė prasme, kas yra svarbu, tai kad e, užtruko keletą metų įtikinti jungtinės tautas, kad tai yra labai svarbus elementas ir kad reikia kalbėti ne vien apie gyvenamus miestų plotus, bet ir vietos valdžios institucijas. Todėl, kad jungtinių tautų struktūros anksčiau vertino vietos valdžios institucijas, tarsi jos būtų nevyriausybinės organizacijos. Taigi, toks požiūris ir darbo metodas buvo taikomas kaip NVO. Bet e, įvairios vietos e, valdžios institucijų asociacijos, e, tarp jų ir tarptautinis vietos valdžios institucijų tinklas, kurį įsteigė mm, ir Europos atitinkami tikslai, įtikino, kad pirmiausia turime aptarti miesto klausimus, miesto vystimu, miestų vystimusi klausimus ir konkrečias iniciatyvas. Ir kita vertus, kad turime e, aptarti ir valdysenos e, klausimus, būtent miesto, miestų valdymo klausimus, nes e, jų neaptariant bus sunku pasiekti konkrečius tikslus. Taigi, kas vyko kito mieste, vyko dviejų lygių diskusijos. Pirmiausia, buvo kalbama apie miesto urbanizacijos klausimus, transportą, energetiką, išmaniuosius miestus ir kai kurioms kitoms vargingesnėms pasaulio šaltims, šalims dar vienas svarbus klausimas buvo teisė į miestus, e, jų steigimą, plėtojimąsi, taigi buvo labai plačiai kalbama apie problemas, su kuriomis susiduria miestai. Ir antras diskusijų ligmuo e, - valdysena. Ir Europa, bet ir kitos pasaulio šalis, Singapūras, e, e, kitos šalis kalbėjo apie kelių lygmenų valdymą, integruotą požiūrį. Kolegos iš Afrikos kalbėjo apie decentralizacijos poreikį, nes ten decentralizacijos visiškai nėra. Taigi e, jiems miesto problemų sprendimas pirmiausia būtų susijęs su decentralizavimu būtent daugiau galių turi būti suteikta vietos valdžios institucijoms. Ir labai ir visiškai aišku, kad europiečiai, gausiai atstovaujami e, kito, kalbėjo tarsi visai kitų lygmenių mes kalbėjome apie centralizavimo sugražinimo galimybę, o jie kalbėjo apie decentralizavimą. Taigi tokia kryptimi mm, linko diskusijos ir aš dar norėčiau pasakyti, kad e, būtų gerai galbūt turėti ES delegaciją. Ne Europos parlamento, ne Europos komisijos delegaciją, bet ES delegaciją vyko paroda ir Europos e, dalie, dalį toje parodoje organizavo Europos komisija. Bet galbūt e, kitais, e, per kitą renginį turėtų būti reprezentuota Europos Sąjunga, ne Europos komisija. Bet bet kuriuo atveju mūsų dalyvavimas bus svarbus žingsnis ir gerai, kad Europos Sąjunga buvo atstovaujama. Tai toks būtų mano apibendrinimas, mano reakcija. Būtent Europa buvo gerai atstovaujama aktyviai sudalyvavo diskusijose ir parodėme taip pat, kad jau padarėme tikrai daug Europoje, kalbant e, apie šią sritį. Bet turime vengti štai ko. Per tokius susitikimus e, negalime sakyti, kad visi kiti turi e, sekti mus ir vadovautis mūsų pavyzdžių. Nes jeigu mes taip formuluojame, tai viskas bus baigta. Mes turime sakyti, kad esame pasirengę dirbti su savo partneriais ir dalintis patirtimi. Bet jeigu sakome, kad mūsų modeliu turi būti e, vadovaujamasi, tai iš karto visiems kyla Europinės kolonizacijos įvaizdis. Taigi turime labai atsargiai viską formuluoti. E, iš tikrųjų, mūsų partneriai, taip pat ir iš Afrikos šalių, mm, pateikė labai naujų idėjų ir jie atstovaujami labai gerų profesionalų. Pone Vesval toliau. Ačiū pirmininkė ir ačiū Janai, tikrai negaliu e, labai daug kuo, kuo papildyti tavo pasisakymą. Aš e, atlikau labiau stebėtojos vaidmenį tame renginyje, o kito konferencijos e, pabaigoje 90 šalių parengė rezoliuciją dėl miestų, kur kalbama, kad um, miestų vystimasis turi būti skatinamas. Ir ta rezoliucija galiausiai bus įgyvendinta. Yra užsibriešta mm, tam tikra data, iki 2026 turi įgyvendinti ten išdėstyti veiksmai. Žinome, kad netrukus 3 ketvirtadaliai visų žmonių pasaulyje gyvens miestuose. Ne vien vidutinio dydžio ar didelėse miestuose, bet ir mega miestuose. Uh, Taigi, iš tikrųjų, galbūt e, ir tokios konferencijos, kokia įvyko, e, turėtų būti rengiamos e, šiek tiek dažniau, kad dažniau būtų įvertinama reali padėtis. Iki 2050-ųjų trys ketvirtadaliai planetos gyventojų gyvens įvairaus dydžio miestuose. Tokia buvo išsakyta mintis ir, kaip sakė Janas, buvo aptariami ir kiti aspektai konferencijoje, tarp jų ir klimato kaitos politika. Šiandien mes galime konstatuoti, kad Išrinkus naująjį JAV prezidentą, mūsų aplinkosaugos, mūsų klimato kaitos politika tarsi patyrė, mm, jai buvo smoktas antausis paprasčiausiai, todėl kad mm, žinome, kokia yra Trumpo nuomonė apie klimato politiką, o klimato politika iš tikrųjų buvo aktuali tema kito konferencijoje. Na ir, kaip sakė Janas, turi būti ateities renginiuose, būsimose konferencijose, atstovaujame ne vien komisiją. Aišku, Europos komisijai tenka svarbus vaidmo, bet ir mes taip pat turime būti matomi, reikėtų tikrai ES bendro atstovavimo, nes pagaliau mums visiems yra aktuali uh, miestų darbo tarkė. Ir aišku, komisija m, mm, turėtų įsiklausyti ir į mūsų nuomonę, vykdyti naujas iniciatyvas įgyvendinti naujus partnerystės modelius. Daug kas jau dabar yra daroma teisingai. Mes galime teikti pasiūlymus, galime e, kurti naujus tinklus, galime dalinti savo patirtimi, kas veikia mūsų šalyse ir ką galėtų perimti kitos šalis. Ačiū. Ponas Albrecht, aš manau, kad mes kalbam apie neformalius faktus. Posėdis baigėsi patvirtinant Jungtinių tautų naująją miestų darbo atvarkį ir kolegoms regi komitete būtų labai gerai gauti tos naujos miestų darbo atvarkės tekstą. Jame labai aiškiai parašyta, kad Europos miestų darbo atvarkė yra priemonė naujai pasaulio miestų darbo atvarkiai gyventi. Taigi Europos darbo atvarkė yra pasaulio darbo atvarkės įgyvenimo priemonė, ji tik papildo. Neatsitiktinai naujoji globalioji miestų darbo atvarkė e, apima tokius dalykus kaip išmanėjai miestai. Jie atlieka labai svarbų vaidmenį, yra viena sudėdamoji dalis. Kitas svarbus faktas, kuris turėtų būti labai įdomus kolegoms. Europos komisija per paskutinę dieną pristatė įsipareigojimus siekti pasaulinių tikslų tvarių miestų plėtroje. E, komisijos nariai Krespo apie tai kalbėjo ir e, ji pristatė Europos komisijos siekius visiems E, miestų darbotvarkės sukūrimas yra pirmas iš tų įsipareigojimų. Kitas dalykas - sukurti aiškę miesto apibrišti. Tai yra Europos komisijos tikslas, Europos komisija to nori. Ir trečias dalykas - turime skatinti bendradarbiavimą tarp miestų tvarios miestų plėtros srityje. Tokie buvo ES įsipareigojimai visam pasauliui. Prašom perskaityti šį tekstą ir suprasti, kad tai yra labai vertingas dokumentas. E, Jis yra pagristas komisijos pažadais. Tai būtų labai įdomu kolegoms, aš tikiuosi. Žinosite, ko Europos komisija žada padaryti. Ačiū. Sveikinu mūsų atstovus kito Jungtinių tautų Habitat 3 konferencijoje. Aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko du savo komiteto narius nusiųsti tą, e, delega, su tą delegaciją. Europos parlamentas buvo puikiai atstovautas konferencijoje. Ačiū šią informaciją ir mes labai atidžiai stebėsime, kaip rutuliosis globalioji miestų darbo atvarkė. Taip pat, aišku, ir Europos. Ar kas nors turite komentarų ar pasiūlymų? Ne, tada periname tiesiogiai prie balsavimo. Kaip, nus, kadangi nusprendėme atidėti vieną iš e, balsavimų teikiamų klausimų. Dabar iš karto pereisime prie pono Čiko pranešimo ES solidarumo fondas. Jų vertinimas. Kiekvienais metais Europos komisija skelbia ataskaitą apie fondų įgyvendinimą. Ankstesnė metų spalio mėnesį, paprastai tai daroma. 2015 metų spalio mėnesį buvo paskelbta ataskaita apie 14 metų fondo panaudojimą. Mūsų komitetas nusprendė pasinaudoti šią progą ir parengti savo iniciatyvą pranešimą, kuriame būtų įvertinama šio fondo veikla. Mūsų pranešėjas savo projektą pristatė Liepos mėnesį. Po to pristatymo Europos komisija 2015 m. ataskaitą paskelbė ir mūsų pranešėjas į ją atsižvelgė e, galutinai tvarkydamas savo pranešimą, įtraukdamas kompromisinius pakeitimus. Biudžeto ir kont komitetai paskelbė savo nuomonės tą temą, juose yra šimtas, numatyti 109 pakeitimai, pa, iš jų parengta 15 kompromisinių pakeitimų su šešėliniais pranešėjais. Taigi, ponė Čikų, ar norėtumėt pristatyti? Ar norit pasisakyti? E, eh, sempliciamente, prezidente, per di... Paprasčiausiai noriu pasakyti, ponė pirmininkė, jog manau, kad e, mes gerai atlikom savo darbą ir pabandėme užtikrinti e, tinkamą pusiausvyrą ir įtvirtinti tokius aspektus, kurie, man atrodo, labai svarbus ir turime sumažinti laiką, taip pat turime atsižvelgti į e, kultūrinius aspektus ir specifiką turint omenyje e, dabar iškylančias e, krizės ir e, sunkumus, todėl aš e, labai džiaugiuosi tuo, kas yra pasiekta, dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams ir tikiuosi, kad ta nuostata galų galia bus patvirtinta. Ačiū. Taigi dabar galime balsuoti. Pirmiausia, ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Toliau. 34 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 35 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 36 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 37 kas už, prieš, susilaikė, atmestas susilaikė priimta. 38. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 39. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 45 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51 pakeitimas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta Atsiprašo, pirmininkė, balsuojame dėl 51 pakeitimo pirmos dalies. Gal galim dar kartą balsuoti dėl pirmos dalies. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Antra dalis. Nereikia dėl jos balsuoti, iš karto einam prie devinto kompromisinio. Devintas kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar 57 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 62 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 63 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 65, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 68, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 70, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Atmesta. Atsiprašau, pirmininkė, priimtas. 70 pakeitimas priimtas. 71. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 72. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 10. Kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 82, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 98 pakeitimas. Ar teisingai, sako pirmininkė. Taip, 98. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis pakeitimas žodžiu. Ar kas nors prieštaraujate dėl pakeitimo žodžiu? Ne. Tada balsuojame kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisnis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 108 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 109. Kas už, kas prieš, susilaikė susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias. Kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime kortelėmis. Tiksliau mygtukais. Atsiprašo pirmininkė. Šiuos pakeitimus pranešėjas remia. Bet bet kokiu atveju reikia patikrinti elektroniškai. Dėl trečiojo pakeitimo balsuojame. Gerai. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. 18 prieš balsavo. Ketvirtas. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Penktas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisnis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas kompromisnis. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antras kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 26 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29. Pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar einame prie kom, biudžeto komiteto pasiūlymų. Uh, Atsiprašau, pirmininkė. Atkrenta kai kurie pasiūlymai. C kompromisinis, C pasiūlymas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. D, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. E, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. F, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia tikrinti dėl ketvirto elektroniškai. Balsuojame elektroniškai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktas. Kas už, už penktą biudžeto. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymai. Pirma preambulės dalis, kas už, prieš, atkrenta, atsiprašo pirmininkė, atkrenta. Iš karto perinam prie D. Tiesiai prie D. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias, dvi dalys. Už pirmąją dalį. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar perinam iš karto prie septinto, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas, dvi dalis, antroji dalis balsuojame. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ir penkioliktas. Kas už, Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso dokumento vardiniu būdu. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Priimtas tekstas sveikinu gerbiamą pranešėją Čikų. Ačiū už balsavimą. Okay, we can continue now. Puiku, dabar galime tęsti. Periname prie kitų darbo atvarkės klausimų. Dabar keitimasis nuomonėmis su ponu Enrico Rosi. E, Periferinių jūros regionų konferencijos pirmininko pavaduotojus ir Nikolasu Bruksu, kuris yra sanglaudos politikos direktorius. Periferinių jūros regionų konferencija buvo įsteigta 1973 metais, tai yra e, ekspertų ir lobistų dirbančių jūros regionuose e, centras. 28 e, valstybės 63 regionai yra atstovaujami, ne tik iš ES toje konferencijoje. Šešios geografinio pabudžio komisijos dirba šioje periferinio jūros regionų konferencijoje. Kiekvienas iš jų turi savo organizacinę struktūrą ir skatina bendradarbiavimo projektus tarp e, narių regionų bei aptarė rūpimas problemas. Šiandien keičiamės nuomonėmis apie e, šios konferencijos veiklą su mano minėtaisiais pūnais. Nedelsdama suteiksiu žodį jiems, kad trumpai pristatytų savo veiklą. Kiekviena maždaug po 10 minučių, o po to turėsim progą jiems pateikti klausimų ir aptarti pasiūlymus. Taigi, ponė Rossi, žodis jums. Grazie, signora. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami regė komiteto nariai. Dėkuoju už kvietimą. Periferinių jūros regionų konferencijos vardu aš taip pat norėčiau prisidėti prie jūsų diskusijos. Mano organizacija, aš esu jos vicepirmininkas, atsakingas už sanglaudą, yra politinė organizacija, į kurią įeina apie 150 Europos regionų. Mes e, esame įsitikinę, jog sanglos politika yra naudinga, reikia užtikrinti jos tinkamą veikimą ir atnaujinti ją ir priminti jos tris e, pagrindinius e, aspektus - solidarumą, teritorialumą ir socioekonominę integraciją. Praeitą savaitę mūsų generalinė asamblėja priėmė pirmąjį dokumentą dėl laikotarpio po 20 metų. Visų pirma, noriu E, pakomentuoti praeitį truputį. Sanglaudos politika buvo numatyta tam, kad, e, būtų, kad tinkamai funkcionuotų vidaus rinka ir kad e, būtų galima išspręsti problemas keliamas e, skir, į, į, įvairių skirtumų, kurie atsiranda dėl rinkos veikimo. Tad vidaus rinka nuo pat pradžios reikalavo sanglaudos politikos tam, kad ta rinka tinkamai veiktų. Dabar susidurime su finansinė, ekonominė ir, sociali, ir socialinė krize ir e, sanglaudos politikos reikia dar labiau tam, kad būtų sušvelnintas krizės poveikis įvairioms teritorijoms ir e, Europos regionams. Ir ne tik tai tiems, kurie yra patys skurdžiausi, bet ir tiems, kurie yra labiau išsivystę. Turime nepamiršti, jog e, sanglos politika yra vienintelė vieša investicijų politika, kuri atma visus Europos regionus. Žinome, jog e, pati Europos komisija yra teigusi, jog laikotarpiu nuo 7 iki 13 metų kiekvienas investuotas euras padidina BVP 3 eurais laikotarpiu iki 2023 metų. Žinome, jog ekonomikos augimas yra prioritetas visiems ir tai buvo pabrėžta Europos komisijos pirmininko Junkerio, tačiau savo kalboje E, apie ES padėtį, jisai visiškai neminėjo sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų. Mes manome, kad galbūt jis paprasčiausiai pamiršo tai padaryti. Tačiau e, regionai ir toliau deda pastangas, kiek tai yra įmanoma, tam, kad pasiektų struktūrinių fondų numatytus tikslus. Priminsiu, jog mano regionas Toskana, bet taip pat ir kiti regionai daro prielaidą, jog sanglaudos politikos rytyje bus e, skirtas e, finansavimas 80 milijonų eurų. Ir e, tuo būdu laukia tų pinigų, kurie turėtų būti investuoti vietinių lygmenių. Dabar laukiame Europos komisijos pasiūlymų dėl daugiametės finansinės programos 14-20 metams peržiūros ir dėl galimybės regionams panaudoti tą finansavimą ir kitais tikslais, ne tik tais, kurie buvo apibriežti anksčiau. Todėl turėtume kelti klausimą, ar dabar vykdant kitas politikas ir sprendžiant skubius klausimus, tokius kaip migracijos klausimus ar socialinius klausimus, nereikėtų padidinti įmokų į Europos biudžetą, todėl kad jau pakankamai ilgą laikotarpį Europos biudžetas nedidėja ir mes neinam į priekį šioje srityje, o netgi galbūt žengiam keletą žingsnių atgal. Europos projektas yra sąstingyje dabar ir e, dėl to mažėja ES ištekliai. Ateities matymas yra aiškus. Sanglaudos politika nėra paprasčiausiai paprasčiausias e, finan, paprasčiausia finansavimo priemonė. Tai yra politika įrašyta į sutartis ir turime atnaujinti šią politiką ir e, turime pakeisti nusistatymą, kad šią politiką reikia žiūrėti neigiamai, kaip kad buvo pastarojų lietu, metu. Taip pat turime užtikrinti, kad e, šita politika būtų susijęta su Europos ekonominė valdysena. Dabar yra diskutuojama apie Junkerio plano finansinės priemonės ir tai yra e, prieš pastatoma sanglaudos politikai. Ir e, tuo siekiama galbūt sumažinti sanglaudos politiką ir vietoj sanglaudos politikos naudoti tas e, e finansinės priemonės. Tai galbūt pasiteisintų turtingesniuose regionuose. Junkerio plane kalbama apie priemonės, kurios remiasi rinką, tačiau jos turi papildyti struktūrinius fondus, nes jie yra būtini tam, kad būtų pasiekti e, tikslai numatyti vietiniams valdžios struktūrams, regionams. Mes nes, nežiūrime neigiamai į Junkerio planą, bet, bet manome, kad visi šitie aspektai turėtų būti apjungti ir norime naujo požiūrio, kuris apimtų taip pat ir regionus ir kad e, įvairūs finansavimo aspektai e, daugiametės programos kontekste apimtų e, regionus. Mes, regionai, turime teikti pasiūlymus šitais klausimais ir siekti, kad būtų užtikrintas atitinkamas koordinavimas, siekiant e, užtikrinti įvairių e, finansinių priemonių ir politikų maksimalią naudą. Mes e, norime pateikti pasiūlymą, kuris mums atrodo svarbus ateičiai. Mes turime sustiprinti ex ante taikomas sąlygas ir užtikrinti didesnį selektyvumą. Turime užtikrinti, kad būtų finansuomi tie projektai, kurie turi aiškia europinę dimensiją, ne tik tai nacionalinę ar, regional, ar regioninę dimensiją. Ir turime siekti, kad ištekliai nebūtų fragmentuojami. Pavyzdžiui, mano regionoje, regione e, mes užtikriname, kad regioninis vystimosi planas ir visi tam panaudojami ištekliai, kurie yra mūsų e, dispozicijoje, būtų siejami su penkiais pagrindiniais Europą 2020 tikslais. Tai yra e, struktūrinis vystimasis, kova su klimato kaita, e, kova su skurdu ir, ir taip toliau. Tie penki tikslai yra būtina mūsų e, pro programų dalis. Aš manau, kad e, mes turime sustiprinti sąsąją tarp Europos 2020 ir struktūrinių fondų dar labiau ir siekti, kad tai būtų bendra strategija, kuri būtų gyventinama įvairiais lygiais ir regioninių lygių ir tuo metu Europoje visose regionuose būtų vienodai siekiama tų tikslų. Tai reikštų, jog būtų mažesnis fragmentavimas ir būtų labiau koncentruojamasi ties mūsų e, išteklių didinimu ir veiksmingumu. Kalbant apie makroekonominės sąlygas, tai mes jas žiūrime teigiamai ir manome, jog 17 metais Ispanija ir Portugalija mm, neturi prarasti e, finansavimo dėl e, stabilumo ir augimo pakto problemų. Aš manau, kad tai, kad e, aš manau, kad nereikėtų nubausti šitų valstybių. Tai būtų neproduktyvu ir, ir nelogiška. Nes e, antraip tai darytų neigiamą poveikį, be kita ko ir piliečiams, ir piliečiai skustusi tuomet, kad uh, ES yra biurokratinė struktūra, kuri įperša labai griežtas taisyklės ir stabdo regionų vystimasi. Mano regione, bet taip pat ir kitose regionuose yra dėta daug pastangų siekiant modernizuoti tuos regionus, siekiant padėti įmonėms yra daug pasiekta ir pasiekta ES lėšų dėka. Ir ES čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Galbūt mes e, turime siekti aktyviau, kad šita informacija būtų išgirsta piliečių. Ir aišku, turime daryti ES mažiau biurokratinę, paprastinti tvarką, procedūras, uh, ir e, turime žiūrėti, kok, kokie konkretūs rezultatai yra pasiekiami įgyvendinant mūsų e, įvairias politikas. Tad kalbant apie laikotarpį iki dešimtųjų metų, mes turime laikytis pirminių tikslų, turime mažinti skirtumus tarp regionų, turime stiprinti sanglaudos politiką kaip pagrindinę politiką, kuri prisideda prie ekonomikos augimo ES. Dėkuoju uždėmesį. Labai ačiū. Pone Bruks, dabar žodis jums. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, e, kad suteikėt progą prisistatyti. Aš esu Nikolas Bruks, atsakingas esu už uh, regionų politiką mūsų konferencijoje. Apie ką mes šiandien kalbame? Mes norim jums pirmiausia pristatyti poros studijų išvadas. E, šios studijos buvo atliktos e, mūsų CPMR narių tarpe. Pirmai skirsiu daugiau dėmesio. E, ji yra skirta finansinių priemonių pagal sanglūdos politiką vykdomų teritoriniai matmeniai, o po to porą minučių dar paukosiu kitai studijai, kuri buvo atlikta praėjusiais metais ir ten mes analizavome regionų ir jų partnerysčių vaidmenį regionų politikoje. Tarp kitko, šių studijų išvadų, e, išvadas galite rasti prie šios salės durų. Taigi mes CPMR pastaraisiais metais e, nemažai laiko e, skiriame tam, kad išsiaiškintume, kaip įrodyti sanglaudos politikos efektyvumą. Ir pagrindinė studija buvo finansinių priemonių naudojimas. Išanalizavome jau atliktus tyrimus ir e, Europos komisija ir regi komitetas šią temą jau buvo parengęs dokumentų, tačiau nei viename nebuvo svarstomi mums aktualūs klausimai. Ir pirmiausia, norėjome išsiaiškinti, ar sanglaudos politikos finansinės priemonės turi teritorinį matmenį, tai mums labiausiai rūpėjo. O kitas dalykas, ar finansinės priemonės yra tinkamiausios tam, kad pasiektume sanglaudos politikos tikslų. E, šių metų pradžioje mes pradėjome e, narių regionų tyrimą, apžvalgą. 36 e, regionai dalyvavo šiame tyrime iš 15 skirtingų valstybių. Ir kaip matote šiame žemėlapyje, jie išsidėstė po visą Europą. Mes norėjome, kad būtų apimti skirtingi kategorijų regionai, labiau išsivystę, mažiau išsivystę, periferiniai regionai, salos, e, tankiai apgyvendinti, menkiau apgyvendinti regionai. Kas e, šioje studijoje aiškiai pasirodė? E, Suskirsičiau viską į keturis punktus. Pirmiausia, mes galvojame, kad Europos komisijos prielaida, kad finansinės priemonės yra veiksmingos, pasiteisina. Šio finansų uh, E, perspektyvos pradžioje Europos komisija finansinės priemonės vertino kaip priemonę sukurti e, ekonomikos augimą ir darbo vietas, kaip e, svarščius, kurie leistų privačiam sektoriui dalyvauti sanglos politikoje. Ir mes norim patikrinti, ar tikrai taip yra. Ir per tyrimą paaiškėjo, kad iš tiesų Europos komisija pagrįstai tokias prielaidas darė, taip, finansinės priemonės iš tiesų sukūrė darbo vietų ir ekonomikos augimą. Ir čia žemėlapyje matote pavyzdžių, jų yra daug. E, mažos ir vidutinės įmonės, kurios buvo paremtos, kiek paskolų jos gavo, kokios garantijos buvo sutiktos ir panašiai. Taip, finansinės priemonės iš tiesų sukūrė tam tikrą judėjimo laisvę. Galėčiau paskaityti pavyzdžių, bet jų turime puikių. Pirmasis, e, labai atsiprašau, kad taip smulkiai varštą nieko išskaityti negalima. E, Long de Crucion regione. Langedok Rusijon e, regione per paskutinį programavimo laikotarpį buvo įgyvendintas anglos politikos priemonė ir jie labai pasiteisino. Taip, mes turime daug privačių iniciatyvų uh, pasiteisinusių privačių iniciatyvų pavyzdžių ir dabar per krizę e, tokia finansinė parama buvo labai naudinga. Dabar perinu prie savo antro pastebėjimo, kuris labai akivaizdžiai išiškėjo per tyrimą. Ir e, mes tą temą klausėme regionų nuomonių. Finansinės priemonės negali pakeisti e, negražinamų paskolų pagal sanglaudos politiką. Kodėl? Todėl, kad mes supratome atlikdami tyrimą, kad finansinėmis priemonėmis negalime paremti visų 11 teminių politikos tikslų sričių. Bet jeigu pažvelgtumėt į grafiką, kairiai pusėje pačioje pačioje, pamatytumėt, kiek finansinių priemonių visose 23 regionuose buvo pritaikyta ir kokia nauda buvo pasiekta. Pamatytumėt, pamatysite, kad uh, E, pirmam, trečiam ir ketvirtam teminiams tikslams e, buvo labai naudingos tos priemonės. Tai yra moksliniai tyrimai, inovacijos kūrimas, e, maža anglės dvideginio tarša, bet kitiems tikslams tai nebuvo tai labai veiksminga. Taip labai veiksminga. Kitas dalykas. Regionai mums sakė, jeigu norite rizikuokingus ar inovator, inovatoriškus projektus finansuoti, tai per sanglaudos politiką galima tai gana efektyviai padaryti. Akivaizdu, kad sanglaudos politikos finansinės priemonės uh, E, gali būti panaudotos paremti mm, veiksmus arti rinkų, kaip ką tik kalbėjo mano kolega. Kitas dalykas išriškėjęs per tyrimą yra tas, kad finansinės priemonės paprastai yra mažiau naudingos ir mažiau pasiteisina mažiau išsivyščiusiuose regionuose, salose arba zonose, kur nedaug gyventojų. Ir labiausiai tos priemonės pasiteisina e, brandžiose konkurencingose rinkose e, Buvo trys regionai Niderlanduose, kuriuose buvo taikomos opera, veiklos programos, bet galiausiai buvo nuspręsta, kad jos yra per daug sudėtingos ir jų nereikia gyvendinti. Kitas dalykas, kuris labai aiškiai išriškėjo - finansinės priemonės iš sanglaudos politikos ir e, paskolos, garantijos ir kitos finansinės priemonės jau egzistuojančius regionų lygmenių tarpusavėje labai konkuruoja. Ir tada kilo klausimas, ar tikrai sanglaudos politikos finansinės priemonės atneša papildomos verties. Ir trečias dalykas, kurį aš noriu Jums pasakyti. E, finansinės priemonės pasiteisina, tačiau jų e, veiksmingumas priklauso nuo regiono specifikos ir nuo valstybės, kurioje tas regionas yra. Į tą labai svarbu atsižvelgti. Ketvirtas, paskutinis pastebėjimas e, susijęs su finansavimo priemonių sudėtingumu. Mes e, CPMR suprantame, kad vidutinės trukmės laikotarpiu bus bandoma supaprastinti finansavimo procedūras, kad e, priemonės būtų efektyvesnės, bet e, kol kas regionai sako, kad kartais nacionalinių ir ES teisės aktai prieštarauja vienas kitam, dėl to atsiranda nemaža painiava, dėl to kokias gairias kokiamis gairėmis vadovautis ir dėl to regionai kartais net nesinaudoja finansinėmis priemonės. E, pavyzdžiui, Baskų krašte, Ispanijoje vienas regionas anksčiau naudojosi sanglos politikos finansinėmis priemonėmis, bet dabar nusprendė jų atsisakyti dėl e, sudėtingumo. E, tas regionas pasakė, kad kad projektams būtų gautas finansavimas pagal Anglos politiką, reikia tenkinti labai daug reikalavimų, labai nedaug šansų juos gauti. Be to e, buvo apžvelgti administraciniai gebėjimai, e, kvalifikacijos e, koncentracija skirtingose regionuose, tai labai skiriasi. Be to pastebėjome, kad regionai, kurie jau anksčiau naudojo finansinės priemonės, buvo linkę iš naujo jas, jas aplikuoti. Ir baigdama savo pasisakymą, norėčiau tik tai jums porą rekomendacijų pateikti, kurios akivaizdžiai išryškėjo, kaip mūsų vice pirmininko pavaduotojas sakė, ši sanglaudos politikos apžvalga e, rodo, kad finansinės priemonės turi būti derinamos. Yra tikslų ir projektų, kuriems e, sanglaudos politikos finansinės priemonės yra veiksmingos, kitų atveju taip nėra. E, finansinės priemonės e, turėtų būti naudojamos dažniau, bet Turime vengti klaidų ir sukčiavimo, komisijos narė Kretsu apie tai kalbėjo. Ir paskutinis dalykas, naudojant finansinės priemonės reikėtų ateitie numatyti daugiau lankstumo. Norėjau jums tik tai pateikti porą minčių apie antrąją studiją, kurią norėjau jums šiandien pristatyti. Tai uh, kurios, jos tema regionų ir partneriščių e, vaidmuo sanglaudos politikoje pažvelgiame nelemtai penktąjį straipsnį, kuriame yra kalbama apie partnerysės ir daugias loksnį valdymą. Galvojame taip pat apie regionų regionų politikos e, naudą. 40 regionų iš 16 skirtingų valstybių pateikė savo atsakymus, sureagavo ir čia matote, iš kur jie yra. Labai įvairūs regionai. Taip pat šis žemėlapis rodo, formaliai, kiek atsakomybės apsima regionai už sanglaudos politiką. Mes e, bandėme įvertinti į valstybių decentralizavimo ir regionalizacijos lygmenį. Pavyzdžiui, Ispanijoje matome, kad e, regionai yra tarsi tarpininkai gaunant struktūrinius fondus, nepaisant to, kad Ispanija yra sukaupusi daug kompetencijų regionų lygmenių. Kita vertus turime salas kurios e, turi nedaug kompetencijos. Taigi buvo įdomu labai tą pastebėti. Porą esminių pastebėjimų. Penktas straipsnis. Jis regionų buvo įvertintas kaip labai sėkmingas ir mes pastebėjome, kad yra nemažas skirtumas tarp dalyvavimo e, panaudojant fondus ir atsakingumo už tos fondus. Taip pat per tyrimą paaiškėjo, kad iš dalies dėl formuluočių miglotumo e, CPR penktame straipsnėje e, atsirado nesusipratimų dėl penkto straipsnių ir dėl to e, ne visi regionai aktyviai dalyvavo. Kitas dalykas, regionai yra labai kompetitingi įgyvendinant sanglaudos politikos skirtingas rytis nematėme jokių faktų, kurie patvirtintų, kad 148 straipsnis būtų atnešęs naudos e, mūsų nagrinėtiems regionams. Čia vėlgi turbūt sunku išskaityti, bet matote, koks yra ryšys tarp sanglaudos politikos teminių tikslų ir regionų kompetencijos ligmens. Išvadą galima padaryti tokią, net ir centralizuotose valstybėse regionai dažniausiai dalyvauja sanglos politikos visuose teminiuose tinklos, tiksluose. Baigdama savo prezentaciją, norėjau pateikti porą rekomendacijų iš šios studijos. Mums atrodo, kad būtume sukūrę kokybiš, kokybiškesnių partnerystės ryšių, jeigu penktasis straipsnis būtų praktiškai labiau įgyvendinamas. Komisija apie tai turėtų pagalvoti ateityje. Kitas dalykas, kad e, užtikrintume partnerystės kokybę, turėtumėm uh, daugiau atsakomybės palikti Europos komisijai. Ji turėtų veiksmingai stebėti, kaip sanglos politikos partnerystės principų laikomasi. Tai yra tam tikros saugiklio funkcija. Ir galiausiai manome, kad salų regionams reikia ypatingo dėmesio, nes dabartinis tyrimas parodė, kad joms nėra skiriama pakankamai dėmesio. Ačiū uždėmesi. Thank you. Thank you much, Ačiū, ačiū ponas um, Bruksai. Atsiprašau, e, kad neteisingai ištariau jūsų pavardę pirmą kartą. Visi žino šitam komitete, kad aš tikrai nelabai prisimenu pavardės ir nuolat klystu, taigi atsiprašau. O dabar diskusija, e, ponė Grėslė, prašom. Norėčiau padėkoti periferinių jūros regionų konferencijos vice pirmininkui už komentarus sanglaudos politikos klausimų. Man atrodo, jog tai, ką jis sakė, eina tą pačią linkime, kaip ir mūsų diskusijos komitete. Mes jau esame pradėję mąstyti tais pačiais klausimais ir jūsų pasisakymas yra mums svarbus indėlis į apmąstymus dėl busimosios anglodos politikos. Aš e, norėčiau trumpai pakomentuoti vieną iš tų aspektų, kuriuos paminėjo ponas Rosi. Sanglaudos politika yra prasminga tik tuomet, jeigu apima visus regionus. 14 metų duomenys rodo, jog skirtumai tarp e, periferinių regionų ir e, Europos centre esančių regionų yra pakankamai dideli. Ir ne tik skirtumai tarp regionų esančių Europos centre taip pat kartais yra dideli, nes e, krizės poveikis jaučiamas regioninių lygmenių pakankamai smarkiai, investicijos sumažėjo ir paramos politika regionams padeda užtikrinti konkurenci konkurencingumo išlaikymą. Su kitais e, pasaulio regionais Tad tam, kas pritariu tam, kas buvo pasakyta ir aš e, manau, kad e, mums būtų įdomu, mums būtų tikslinga siekti didesnio supaprastinimo, nes e, tokį pagėdavimą girdime iš vietinių valdžios e, struktūrų. Ir e, konkretus pasiūlymai šitais klausimais mums būtų naudingi, numatant atitinkamas nuostatas, kad toks svarasnimas būtų įmanomas. Mūsų komitetas dirba šituo klausimu, bet, e, bet kuriuo atveju mums labai svarbus yra ir įvairių fondų valdytojų pamastymai šituo klausimu. Norėčiau paklausti pono Rosio Štaiko. Mes esame e, ne vieną kartą aptarinėję sinergijos klausimą, sinergijos tarp e, Junkerio plano ir sanglaudos politikos bei regioninės politikos. Mes viena vertus esame teigę, jog Junkerio plano lėšos turi daryti poveikį visoje ES teritorijoje ir turime siekti didesnės sinergijos. Ponas e, Broks taip pat minėjo šį aspektą. Junkerio planas gali padėti telkti privačias investicijas, o paskui tų investicijų lėšos gali būti uh, koordinuojamas su kitais e, finansavimo šaltiniais tam, kad e, investicijų mastas iš tikrųjų būtų pakankamai didelis. Kaip jūs konkrečiai įsivaizduojate tą sinergiją tarp e, tų lėšų panaudojimo regioninių lygmenių, siekiant užtikrinti vystimasi tam tikrose regionuose ir galbūt e, čia kalba suktusi taip pat e, apie kai kurių didelių projektų įgyvendinimą, panaudojant Junkerio lėšas. Dabar mes e, diskutuojame apie antrąją Junkerio plano fazę ir būtų įdomu žinoti, ką jūs konkrečiai manote, kaip tą sinergiją būtų galima užtikrinti. Kol kas e, praktiniu požiūriu iš tikrųjų ta sinergija užtikrinama, reali sinergija užtikrinama pakankamai retai. Tad norėčiau jūsų požiūrių į šitos dalykus ir jūsų nuomonė dėl antros Junkerio plano fazės ir regioninės politikos. Dėkuoju, ponas Jakovčičius. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasiseikinti su senu draugu, ponu Rosi, e, Toskanos vadovu. E, aš, būdamas Istrijos apygardos prefektu, su juo turėjau galimybę dirbti. Na, o dabar apie mūsų svarstamą klausimą. Aš jau anksčiau esu sakęs, kad mano širdis liko Istrijoje regioninių lygmenių, nepaisant to, kad dabar aš esu Europos parlamento narys. Taigi, pirmiausia, galėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu e, tam, apie ką kalbėjo ponas Rosi. Jis e, pasakė kad e, e, ponas Junkeris e, paminė, pamiršo paminėti sanglaudos politiką ir regioninę politiką, pristatydamas ES padėtį. Aš manau, kad tai nebuvo padaryta atsitiktinai. Mm, nežinau, ar po 2020 mes turėsime geresnį regioninę ir sanglaudos politiką ir geresnius struktūrinius fondus. Mano nuomonė, Europos politika eina kita kryptimi. Ir regioninė mm, regioninis ligmuo dabar yra um, tarsi antrajame plane ir Europos parlamente taip pat dabar yra um, kiti prioritetai. Taigi aš galiu pritarti tam, ką sakė ponas Rosi ir periferinių jūros regionų konferencija, kurios nariu aš esu buvęs Aš esu įsitikinęs, kad subsidiarumo principo e, logika nėra iki galo įgyvendinama, nors ir įtvirtinta Lisabono sutartyje. Ir dar viena pastaba. Sutinku, kad e, stabilumo paktas e, neturėtų Mm, būti kaip baudžiamoji priemonė. Mes e, neseniai dalyvavome diskusijose su Ispanijos ir Portugalijos ministrais. Ir įdomu buvo susitikti taip pat su kolegomis iš Alde frakcijos, iš Katalonijos ir iš Baskų e, regiono Mes turime suvokti, kad čia yra nemažai politinių klausimų. Faktas tas, kad jeigu nebus finansuojami regioniniai projektai, tai nukentės piliečiai, o to negalima leisti. Apie regioninę politiką galima būtų kalbėti be galo, bet jau baigsiu savo pasisakymą. Tik dar kartą pasakysiu, kad man labai malonu matyti poną Rosį. Dėkuoju, pūlė. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkui Rosi ir direktoriui Brooks už tai, kad jie rado laiko apsilankyti mūsų komitete. Man labai malonu kad e, atkreipiamas dėmesys į periferinius jūros regionus. Prieš metus maždaug šiame komitete mes kalbėjome apie nutolusios e, regionus ir paskui mūsų parengtas testas buvo pateiktas balsavimui, dėl buvo balsuota vasario mėnesį. Tame dokumente buvo atkreipiamas dėmesys į šitos regionus ir tuomet tas klausimas galbūt netrodė labai svarbus, bet paskui vyko diskusija plenarme posėdėje, buvo balsuota taip pat ir tuomet e, matėme, kad didelė parama yra šitam e, patiktam pasiūlymui. Dabar e, dis, diskusijos šituo klausimu plotmėje kyla tam tikro susirūpinimo dėl periferinių regioninių, dėl e, salose esančių regionų apibrėžimo. Visą tai vyksta diskusijos dėl sanglaudos politikos e, kontekste, tai taip pat siejama ir su turizmu, su tran transporto sektoriumi. Aš e, manau, kad turime sieti tuos dalykus ir eiti už e, struktūrinių ir aplinkosaugos saugos ribų, kadangi čia yra kai kurių stabdžių dar regioniniam vystimuisi. E, regi komitetas yra kompetentingas e, šituo klausimu, tačiau yra ir kitų struktūrų bei institucijų, kurios veikia šioje srityje ir jos daro didelę įtaką politikai, kuri apima periferinius regionus. Galiu pateikti keletą pavyzdžių. Europos komisija E, pateikė pasiūlymą dėl valstybės e, pagalbos, pakeitimus to, e, to reglamento pateikė ir tai, pavyzdžiui, apimtų Sicilijos regioną. Ir ten kalbama apie tokius oro uostus esančius tokiuose regionuose, kur per metus keliauja mažiau negu 3 milijonai keleivių. kadangi sąlygos keliamos tiems e, oruostams ir regionams yra labai sudėtingos ir sunku jas tenkinti, tai aš norėčiau, kad tame e, reglamente dėl valstybės pagalbos būtų numatytos tam tikros išimtis, kurios galėtų būti taikomas nutolusiems periferiniams regionams. Ir e, mes turėtume taip pat imtis priemonių ir užsimti netgi tam tikrų lobizmu, tam tikrą lobistinę veiklą, siekdami aišku bendrojo e, intereso e, tiek e, Europos komisijos e, lygmenių, tiek Europos parlamento lygmenių. Ypač, man atrodo, čia svarbus yra transporto sektorius, kadangi jis daro labai didelę įtaką e, piliečių gyvenančių tose regionuose gyvenimui, todėl kad judumas visų pirma yra susijęs su konkurencingumu. Transporto sektoriuje taip pat e, norėčiau priminti 108-2008 e, regioną, jame yra trys e, straipsniai, kuriuose kalbama apie viešasias paslaugas ir čia e, reikėtų taip pat e, numatyti nuostatas, e, kurios apibrėžtų maršrutus, kurie yra e, svarbus tiems regionams, kurie yra viešos svarbos. Tačiau kaip juos turėtume apibrėžti, dėl kad kriterijai yra pakankamai neaiškus. Šitais klausimais reikėtų viešų konsultacijų, kalbant apie struktūrinės e, kliūtis, mes turėtume tos straipsnius išaiškinti pakankamai plačiai ir kad būtų daromas nuorodos į periferinius jūros regionus ar nutolusius regionus. Galėčiau pateikti ir kitų pavyzdžių, tačiau norėčiau pabrėžti, jog e, kadangi dirbu ir agri komitete, tai man ir e, žemės ūkio sektorius yra labai svarbus ir jisai svarbus yra nutolusiems regionams, todėl kad tose regionuose žemės ūkio produktai kainuoja brangiau negu kitose regionuose ir čia reikia skirtingų priemonių taikoma tiek gamybai, tiek ir tų produktų pardavimui. Ir e, tai, kas numatyta e, reglamente, nėra pakankama, tad reikėtų papildyti tas e, nuostatas. Aš e, Manau, kad čia reikėtų tam tikros ad hoc strategijos ir šiuo metu kaip tik apie tai diskutuojame. Dėkuoju, ponas Žulu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat savo ruštu norėčiau padėkoti ponams Rosi ir Bruks už jų pasisakymus ir keitimąsi nuomonėmis. Ta diskusija vyksta labai tinkamu metu, nes dabar Mes Reigų komitete kaip tik nagrinėjame kai kurias iš tų labai aktualių temų. Turint omenyje tai, kas buvo pasakyta apie finansinės priemonės ir atliktus tyrimus, tai taip pat yra labai e, aktualūs mums e, dalykai. Mūsų kolega Novakov, Novakov rengia pranešimą šitais klausimais. Aš visiškai pritariu tam, kas e, buvo pasakyta, būtent, kad e, finansinių priemonių naudojimas neturi būti savitikslis dalykas, nes priemonių pasirinkimas turi priklausyti nuo projektų, nuo, nuo vietovių, kur jie yra taikomi, turėtų būti atsižvelgiama į tai. Aš turiu omenyje tokių projektų ir, ir tikslų siekimą Pavyzdžiui, Prancūzijoje mes e, manome, jog e, čia turi būti užtikrinamas pakankamas lankstumas ir papildomumas, taikant tas finansinės priemonės, kurios yra labai naudingos ir ypač e, tas priemonės, kurios susijusios su sanglauda. Antras dalykas - politinės, politinio pobūdžio pozicijos, politinio pobūdžio nuomonės dėl sanglaudos politikos ateities. Uh, periferinių jūros regionų konferencijos atstovas teigia, jog e, sanglaudos politika, politikai buvo taikomas regionų BVP kriterijus ir kai kurie regionai susiduriantys su tam tikromis kliūtimis nėra laikomi tam tikrais atvejais prioritetiniais. Tad e, aš norėčiau paklausti, ar jūsų organizacija pasisako už kitus kriterijus negu BVP e, ar už e, dar kitus papildančius kriterijus. Pone Vanė, ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Rosi ir ponui Bruks už tai, kad dalyvauja mūsų šios dienos posėdėje. Mes tikrai vertiname jūsų pasišventimą regioniniai e, politikai Ir mums tikrai e, visiems aktualūs anglodos politikos e, ateities klausimai, skiriant ypatingą dėmesį finansinėms e, priemonėms. Aš sutinku su tuo, ką pasakė anksčiau, galės kalbės kolega. Mes tikrai turime turėti sanglaudos politiką ne vien tam, kad būtų užtikrintas socialinis ir ekonominis vystimasis, bet ir teritorinė sanglauda. Iš tikrųjų, e, kai kurioms vietovėms tai yra vienintelė mm, viešosios pagalbos forma, kurią jos gauna. Taigi mes tikrai e, net galime stabdyti, mes kaip tik turime skatinti sanglaudos politiką. Anksčiau kalbės kolega mm, sakė, kad sanglaudos politika turėtų būti patobulinta, su tuo sutinku, reikėtų tikrai galvoti, kaip mažinti biurokratijos, didinti skaidrumą. Uh, Mm, tai tikrai būtų naudinga. Aš turiu ir klausimą. Dabar vienas iš probleminių klausimų yra tai, kad e, tarsi šioje srityje mm, sanglaudos politikoje dabar yra naudojami pasikeitę modeliai. Lėšos skiriamos įvairiems naujiems projektams. Jūs kalbėjote apie e, sėkmės pavyzdžius, apie tikslus, e, lyginamosius standartus ir su tuo susijęs mano klausimas. Kaip Jūs vertinate tą modelio ar paradigmos pasikeitimą ir kokių reikia struktūrinių pokyčių dabar? kad dabartinė sistema ir visos e, dabar taikomos priemonės e, veiktų taip, kad e, nebūtų prarastas solidarumas. Ačiū. Ačiū, ponas Selera. Ačiū, pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams. Ačiū už jūsų pasisakymą ir už tas, tos pranešimus, kuriuos dėja aš tik šiandien pamačiau pirmą kartą, dėl to tikrai apgailestauju, nes būčiau norėjęs juos įsigilinti prieš šią diskusiją. Bet man susidarė toks įspūdis, taip pat ir išklausius komisijos neseniai išsakytų minčių, kad sanglaudos politika tarsi tapo svarbesnė. Ne Prieš e, porą metų sanglaudos politika iš tikrųjų buvo viena svarbiausių priemonių, bet dabar taip nebėra. Todėl dabar pats metas kalbėti apie tai, kaip bus ateityje. Šeštoje sanglaudos ataskaitoje buvo kalbama apie ramščius ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Mano klausimas būtų štai toks, jeigu teisingai suprantu, finansinės priemonės uh, Mm, buvo tikrai giriamos, labai entuziastingai priimtos ir noriu mm, paklausti, kokias jūs e, šalis nagrinėjote ir per kokį laikotarpį. Biudžeto komitete e, mes e, aptarėme finansinių priemonių naudojimą per pastarąjį laikotarpį ir įspūdis mūsų buvo visiškai kitoks ir išvados buvo kitokios. Mm, finansinės priemonės dažnai buvo naudojamos kitiems tikslams, norint mm, padidinti iš tikrųjų e, nuosavus išteklius. Bet tai reiškia, kad lėšos nepasiekė tų, kam jos realiai skirtos, pavyzdžiui, mažų ir vidutinių įmonių ir panašiai. Taigi Iš tikrųjų, finansinės priemonės nėra išnaudojamos, nėra išnaudojamas e, pilnai jų potencialas. Galbūt jūs turite kitokios patirties šioje srityje, mums būtų įdomu išgirsti. Ačiū, ponia Demato. Dėkuoju, ponia pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti e, ponui Ros ir ponui Bruks. Ir iš karto pateiksiu keletą klausimų. Vienas mano klausimas yra susijęs e, su struktūrinių fondų lėšomis ir stabilumo paktu. Pirmininkas e, sakė, jog nesupranta, kodėl yra e, keliamos tokios kliūtis regionams, kad jiems sunku panaudoti tas lėšas, mes turėtume ištikrinti didesnį lankstumą, taip pat ir EFSI lėšoms, taip pat ir struktūriniams fondams. O kitas mano klausimas yra dėl e, makroekonominių sąlygų. Jūs turbūt mums pritarsite, jog 23 e, reikalavimai dėl 3 straipsnio, 23 straipsnio, kuriame yra numatytas lėšų nutraukimas toms valstybėms, kurios nesilaiko tarybos rekomendacijų. E, ir e, tai taip pat e, susiję su horizontu 2020 ir tiesioginiu valdymu. Ar jūsų regionas numato eiti šitą linkmę? Ar jūs uh, Ir pono Bruks norėčiau paklausti, ar jūs esate numatę atlikti tyrimų dėl finansinių priemonių taikymo regionuose ir diferencijuoti čia regionus, kurie yra labiau išsivystę ir mažiau išsivystę, nes e, galbūt e, finansinės priemonės mažiau pasiteisina tam tikrais atvejais. Pone Maletičiu. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau mm, pasisveikinti su mūsų svečiais ir padėkoti jiems mm, už pasisakymus, ponui Rosiu ir ponui Bruks. Aš sutinku su jumis ir su kolegomis Daug naujovių yra 2014-2020 metų laikotarpė, pavyzdžiui, e, koncentravimasis į temas, orientavimasis į rezultatus, geresnis koordinavimas su ekonominė politika, didesnis ryšys tarp prioritetų ir regionų poreikių ir taip toliau. Ir mes turime toliau siekti įgyvendinimo ir yra vis dar nemažai priemonių, kurios nėra iki galo išnaudojamos. Uh, Jūs kalbėjote apie finansinės priemonės. Daug valstybių narių ir regionų vengia jas naudoti, nors jos turi tikrai nemažai privalumų. Ir praeitą kartą mm, jūs taip pat kalbėjote apie supaprastintų sąnaudų variantą kuris būtų tikrai e, labai sveikintinas Bet e, šito modelio, šį modelį naudoti vengia vietos regioninės valdžios institucijos. Taigi reikėtų skirti daugiau dėmesio tikrai e, visų šių skirtingų elementų įgyvendinimui. E, taip pat buvo paminėtas partnerystės principas ir tai, kad mes turime išsiaiškinti, kaip labiau įtraukti regionus, kad jie dalyvautų sudarant veiklos problemas. Ką Jūs manytumėte e, apie tokį pasiūlymą, kad kalbant apie sanglaudos politikos ateitį, e, turėtų būti visose valstybėse nerėse tik regioninės veiklos programos ir kad visiškai nebeliktų nacionalinių veiklos programų. Taigi, kad e, būtų tik regioninės programos. Ačiū toliau, panas Būda. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems. Iš tikrųjų, tarsi sulaukėme patvirtinimo E, buvo patvirtinę tai, ką mes žinojom. Iš tikrųjų, sanglos politika reikalinga, bet e, dėja šiandien matome, kad Europos komisija tarsi nesupranta tikrosios anglodo politikos vertės. Ir siekia sukurti tokią politiką, kuri neleis pasiekti tų tikslų, e, kuriems ji buvo sukurta. Nes iš tikrųjų aš neįsivaizduoju, kad galėtų nebūti ar būti tokia sanglaudos politika, kuri netitiks valstybių narių poreikių. Kaip jau buvo pasakyta, yra bendrų poreikių, regioninių poreikių e, neturi būti apsiribojama vien valstybėmis narėmis. Bet akivaizdu, kad komisijai nepavyksta padidinti sanglaudos politikos matomumo. Ir mano klausimas būtų štai toks. Kalbant apie pridėtinę vertę darbo vietų kūrimą ekonominės pridėtinės vertės kiekvienam išleistam eurui sukūrimas. Galbūt e, reikėtų labiau akcentuoti tą pridėtinę vertę. Ir reikia akcentuoti, kad ta pridėtinė vertė sukurta būtent sanglaudos politikos. Mes žinome, kad balsuojama uh, už Junktinės karalystės pasitraukimą buvo kaip tik tose regionuose, kur nedaug buvo skiriama ES e, lėšų, bet ir ten, kur jų buvo pakankamai, vis tiek buvo balsuojama už breksitą. Tai galbūt reikia tikrai akcentuoti e, sanglos politikos matomumą ir galbūt reikėtų gilintis į visuomenės nuomonę ir kiek visuomenė informuojame. Ačiū. Ir panas Vanys Telroj, paskutinis klausimas. Um, Ačiū. Kiek aš bedalyvauju šiuose posėdžiuose, jie visada būtent labai konstruktyvus. Pone Rosi, noriu jūsų paklausti. Kalbėjote apie tai, kad reikia ex ante sąlygas išlaikyti, specializaciją išlaikyti, bet ateityje tai turėtų būti suderinta su centralizuotu metodu. Tai priliksta revoliucija, ar ne? Ar tikrai mes to norim? Nes kalbame apie bendrą valdymą su valstybėm narėm, o galbūt, kaip matėme mūsų pirmininkės pranešime, galime pasakyti, kad teritorinė sanglauda, bendradarbiavimas per sienas, gali būti tris kartus padidinti ar dešimt kartų padidinti. Tai ką jūs apie tai galvojat? Bet jau čia aš kažką naujo išgirdau. Dar vienas klausimas. Bendresnio pobūdžio. Dėl to, kas buvo pasakyta. Sanglauda nėra politikos prioritetinė tema. Bet aš nemanau, kad dėl to yra problemų. Aš esu tikras, kad po poros trejetos metų sanglaus politika sugrįš į prioritėtų sąrašą. <laughs> Nes Europa pradės nu, nutolti pati nuo savęs. Ir jūs kalbėjote apie regionus, kurie yra tų pokyčių centre. Todėl mes turėtumėm desperatiškai siekti išsiaiškinti Europos komisijos nuomonę. EFSI, kaip žinia, dabar yra vertinamas kaip labai svarbus pasiekimas. Bet kaip mes jį galime vertinti? EFSI tarsi yra kažkoks tai, tarsi uoga ant pirago gabalo. Paima vieną projektą, suteikia garantijų, tada perina prie kito projekto bet ryšio jokio nėra. Nėra niekaip susijęjama nei su programomis, nei su žmonėmis e, sugebančiais dirbti. Nieko nėra bendro su namų statyba, su jų rekonstrukcija. Kiekvieną kartą kažkoks pavienis atskiras gabaliukas. Ką Jūs apie tai galvojat? Nes mes kaip tik dabar pradėjom galvoti apie naują etapą E, politiką po 2020 metų. Gal reikėtų garsiau kalbėti. Per pastarosius metus mes to nepakankamai darėm. Paskutinis pasibėjimas bendro pobūdžio. Girdėjote, kad Europos komisijai trūksta paramos. E, ponas Brūr kalbėjo ir apie tai, kad trūksta gerų komunikavimo priemonių. Ar nereiktų atverti instrumentų dėžės? Ir sakykit tai komisijai, žiūrėkit, prarasim tą ir tą. Žmonės išeis į kitas pusės. Ir dar galiu pasakyti, nors Europos komisija yra paskelbusi ataskaitų, ir tai daro kas trejus metus, Tik 30 procentų mūsų piliečių yra girdėję apie sanglos politiką. Aš esu tikras, kad pusė mūsų gyventojų žino, kas yra EFSI. Nors EFSI yra bankininkystės reikalas, o bankininkystė niekam nepatinka. Piniečiai jiems uh, svarbiausi savireikalai, jie turi savo poziciją. Jeigu jie perspektyvų nemato, tai nesidomi tuo klausimu. Ar neturėtumėm kūrybiškiau dirbti, gindami mūsų politiką, atidžiai klausydamėsi? Jūs sakėt, kad EFSI nėra tas pats kaip sanglaudos politika. Bet kokiu mestu mes turėtumėm derinti tuos dalykus? Ar nereiktų mums politiką kurti iš savo turinio? Mes turim ją apiforminti ir parduoti. Thank you. Thank you very much. Uh, now I'll give the floor to the representative of the European. Ačiū. Dabar Europos komisijos atstovai žodis. Pone Andepenaitė. Labai ačiū. Noriu patvirtinti, kad aš pasižymėjau viską, ką jūs sakėte ir informuosiu kolegas, kurie uh, yra e, atsakingi už dosie po 2020 metų, aš pati esu atsakinga už partnerystės dosie ir aš pasižymėjau ypač tai, ką jūs pastebėjote, mes CPMR studijos išvadas jau dabar išanalizavome, nes jos jau kurį laiką mums pateiktos. Mes komisijos ruoštų galvojame apie partnerysės principo įgyvendinimą ir toliau stebime šią sritį labai atidžiai Palaikome diskusiją su valstybėmis narėmis per stebėsienos komitetą. Na, o ką galėčiau pasakyti dėl bendradarbiavimo su Europos lygmens partneriais? Esame sukūrę struktūrinį dialogą su ES partneriais. Iš esmės, tas e, forumas vyksta du kartus per metus ir ten yra aptariamos e, temos rūpinčios visoms trims partnerių kategorijoms atstovavimams mūsų darbo grupėje. Tai darome kartu su uh, bendrųjų uh, reglamentų penkto straipsnio apibrieštais partneriais, tai yra vietos socialiniai partneriai, organizuota pilietinė visuomenė. Kitas toks susitikimas įvyks kitą savaitę, kaip tik antradienį. CPMR yra mūsų narė, ji, nėra, ji yra tarp mūsų aktyviausių narių grupėje ir uh, galiu pasakyti, kad šiame kitos savaitės susitikime bus konkrečiai kalbama apie tai, kaip yra rengamėsi e, laikotarpiu po 2020 metų, kaip yra renkami faktai ir panašiai. Aptarsime viską, kas yra reikalinga komisijai pateikti savo pasiūlymą vėliau dėl, 2000, e, dėl politikos po 2020 metų. Europos parlamentą mes apie tai nuolat informuosime, kaip visada. Teiksime pribrendus laikui ataskaitą galėsite ją svarstyti. Ačiū. Thank you. Mr. Rossi, Mr. Brooks. Ačiū, ponė Rossi, ponė Brooks. Klausimų labai daug. Ar pasirengę atsakyti? Kuris pirmas? Ponas Rossi. Grazie. Dėkuoju komitetų nariams, kurie pasisakė. Jų pasisakymai iš tikrųjų buvo labai logiški ir aš e, iš dalies e, pritariu jiems. Mm, aš taip pat esu e, įsitikinęs, jog būtina iki 20 metų ir po to atnaujinti sąnaudos politiką. Ir pirmasis žingsnis turi būti žengtas laikotarpio viduryje. Ir jeigu norime, kad ta politika būtų įtvirtinta, tai reikiantis atitinkamų veiksmų ir užtikrinti, kad per septyniarių metų laikotarpį būtų pasiekta konkrečių e, rezultatų. Todėl tai mums labai svarbus yra ir jūsų balsas ponė Damato ir kiti pasisakė šituo klausimu, nes nuo sąnaudos politikos e, fondų nereikėtų, iš, iš sąnaudos e, politikos nereikėtų imti lėšų ir jas naudoti kitur. Ne, e, reikėtų po truputį mažinti sąnaudos politikos lėšų kad e, jų sąskaita kažkas būtų daroma kitur. Visų pirma, turime patvirtinti, kad e, sanglos politikai būtų ir toliau užtikrinamos lėšos ir kad jos būtų nemažinamos. Antras dalykas, reikia užtikrinti taip pat, kad regioninių lygmenių ir nacionalinių lygmenių e, kofinansavimas e, būtų iš, iš, iš eliminuojamas iš e, stabilumo ir augimo pakto, nes antraip e, yra trukdoma įgyvendinti sanglaudos e, politiką. Parlamento nari minėjo šitą aspektą ir tokį reikalavimą E, praktiškai teikia visi Italijos regionai ir visi mūsų konferencijos regionai. Jeigu, mums, e, jeigu mes negalime panaudoti struktūrinių fondų, o to negalime daryti dėl stabilumo pakto, kadangi jisai trukdo. Ir e, kad geriau įsivaizduotume, ką ši problema reiškia, mano regionui tai yra 11 milijonų per metus metus, nes mes tiek e, skiriame kofinansavimui regioninių lygmenių ir galėtume gauti tuos e, pinigus e, investuodami, nes e, turime taip investuoti, kad tie pinigai atsipirktų ir turime e, bet turime užtikrinti, kad šitos lėšos nebūtų įskaičiuotas į stabilumo paktą. Nes e, mes e, turime užtikrinti, kad per metus tie 11 milijonų nebūtų įskaičiuojami į stabilumo e, paktą. Paskaičiuokite per metus per septynis metus kokia suma susidaro, pakankamai didelė suma. Trečias dalykas, mes e, turime spręsti vėlavimo problemą ir paprastinti procedūras, nes e, didžiausios investicijos susijusios su sanglauda Junkerio planui netaikomi tokie pat e, reikalavimai. Ir čia reikėtų supaprastinti tvarką, procedūras. E, Katanijos regiono e, par, parlamento nariai iš Katanijos regiono iškėlė tą problemą. Ir tai yra problema ne tik tai Sicilijai, ne tik tai kitiems regionams, bet labai daugeliu periferinių ir, ir jūros regionų. Dėl makroekonominių sąlygų yra akivaizdu, kad e, turime reikalauti, jog e, tie regionai nenukentėtų. Aš e, Manau, kad e, reikėtų pateikti pasiūlymų dėl struktūrinių fondų panaudojimo pakeitimo. Ir reikėtų galbūt numatyti premijas, o ne, o ne nuobaudas. Nes e, antraip e, šių fondų fragmentavimo rizika iškyla daugelį regionų, kuriuose e, atsiliekančių regionų, tai, tai kelia nemažai problemų. Toliau e, sąsaja tarp Europa 2020 tikslų ir struktūrinių fondų. Tokia sąsaja, man atrodo, yra teisinga. Aš esu to įsitikinęs, nes tai reikštų, kad struktūriniams fondams ir struktūriniai politikai mes suteiktume uh, dar e, didesnę svarbą Europos ekonominės valdysenos kontekste. Tad tokia sąsaja su Europa 2020 tikslais būtų iš tikrųjų tikslinga. Aišku, mes turėtume kiekvienam regionui palikti teisę spręsti, kokiais būdais geriausiai siekti tų tikslų. Kitas e, aspektas, kurį norėčiau pakomentuoti, tai yra e, ponios Breso klausimas. Kai kurie kiti parlamento nariai taip pat pateikė panašių klausimų. Aš manau, kad kai kurie megaprojektai, kurie yra ne, nesuskaidyti, nefragmentuoti, tokie projektai turėtų suteikti galimybę panaudoti Junkerio plano lėšas ir struktūrinių fondų lėš, lėšas. Pavyzdžiui, keletas, keletas pavyzdžių. Mūsų regione mes esame e, numatę tokius projektus uostuose ir ten naudojame taip pat struktūrinius fondus bei e, viešas lėšas, tačiau jų nepakanka ir e, galėtume taip pat e, čia panaudoti ir Junkerio investicijų fondą, todėl kad tie projektai yra strateginio pobūdžio, kaip kad e, uosto projektai Toskanoje. Antras e, projektas - miestų judumas, tra, tra, projekt, tramvajų projektai Tai čia taip pat būtų labai svarbu užtikrinti prieigą prie Junkerio fondų. Tai būtų labai naudinga. Kitas dalykas - struktūriniai fondai naudojami įmonėms. Čia būtų tikslinga dėrėtis Europos komisija kad e, išsiaiškintume, kaip e, galima struktūrinius fondus panaudoti kartu su Junkerio fondais ir tuo būdu paskatintume privačias investicijas. Tai aš jums paminėjau tris e, skirtingus pavyzdžius ir tai yra susiję taip pat su socialiniu aspektu, su įtrauktimi, su kova su uh, skurdu. Ir tai taip pat uh, galėtų atverti tam tikras strateginės kryptis regionams ir tam taip pat galėtų būti panaudojamas Junkerio fondo lėšos ir privačios lėšos. Aš e, taip pat norėčiau dar atsakyti į klausimą dėl sąsajų su Horizontu 2020 ponė Damato tai minėjo. Pjambino pavyzdys čia būtų tikriausiai įdomus. Tai yra nedidelis uostas, kuris e, dabar susiduria su krize ir ten yra naudojami ir privatus, ir struktūriniai fondai, ir e, Horizonto 2020 fondai. Ir Aš e, manau, kad regionai yra čia e, būtent tas centrinis e, ligmuo, bet turime galvoti apie tai, kad jeigu kiekvienas regionas gali naudoti struktūrinius fondus ir anksčiau minėtus fondus, ir e, jeigu yra naudojamos horizonto 2020 e, lėšos, e, stabilumo pakto lėšos ir Junkerio plano lėšos, tai tuomet mes galime įgyvendinti tikrai strateginius projektus ir pasiekti konkrečių rezultatų. Tuo pačiu užtikrindami ir, ir sanglaudos politiką tai nėra lengva, tačiau einant šimta linkme būtų didesnė institucijų atsakomybė ir būtų siekiama didesnio veiksmingumo, nes tuomet, e, kiltų, tuomet parodytume, ką veikia Europa regionuose, būtų siekiama tų penkių tikslų įgyvendinant dešimt fundamentalių projektų ir aš manau, kad tada visiems iš tikrųjų būtų akivaizdu, kad yra siekiama didesnio veiksmingumo ir kad tuo būdu bus siekiama pagrindinio, svarbiausio tikslo ekonomikos augimo. Ir noriu baigdamas dar e, pasveikinti ir padėkoti e, ponui Jakovič už jo pasisakymą. Jisai gynė sanglaudos politiką savo pasisakymę. Jeigu regioniniai projektai nebus finansuojami, tai Europos piliečiai tik dėl to nukentės, nes e, regioninė dimensija pasireiškia tuo, kad Europos lėšos šito lygmenio iš tikrųjų, iš tikrųjų yra esminės svarbos. Na, ir e, kaip anksčiau esu minėjęs laikotarpio viduryje, galbūt e, turėtume taip pat pagalvoti apie naują mūsų komunikacijos metodą. Nes e, reikia pakoreguoti kai kurios dalykus ir turime numatyti tam tikras gairias, kaip turime teikti informaciją piliečiams apie sangaldos politiką ir apie Europos finansavimą ir, ir, ir turėtume laikytis tų numatytų gairių. Um, Ačiū, aš pirmiausia atsakysiu į klausimą dėl ryšio tarp sanglaudos politikos ir Junkerio plano. Vicepirmininkas Rosis jau pateikė pavyzdžių, kaip padėtis galėtų ateityje pagerėti Bet e, galiu tik tai dar kartą pabrėžti, kad tai, ką mes kritikuojame savo pozicinės dokumente, yra susijęs su sanglaudos politikos ir Europos struktūrinių fondų kūrimu visiškai atskirai Europos komisijoje. Mums atrodo, kad nėra vienodų veikimo taisyklių. EFSI visuomenė yra pristatoma visai kitaip negu sanglaudos politika. Ir mums atrodo, kad labai daug dėmesio yra skiriama klaidoms, vėlavimams ir panašiai, ir tai jokių būdų nėra naudinga sanglaudos politikos propaguotojams. Ir paskutinis dalykas, man atrodo, kad parlamentas labai aiškiai e, savo poziciją išreiškė. Mes kritikavome EFSI papildomumą, bet e, mums nei kiek e, nesva, mums netaip jau ir svarbu, ar tai yra papildomumą, ar turi papildomumą tas dokumentas ar ne. Ponas Rosi labai aiškiai pasakė, mes turim galvoti, kaip integruoti planą ir politiką, nes EFSI yra tik tai planas. Ir kad ir koks nuoseklus būtų planas, tai yra tik planas. Ir mes turim galvoti apie sąjungos politikos ir EFSI suderinimą. Pono Zeller klausimas dėl finansų priemonių naudojimo. Iš esmės aš sutinku su viskuo, ką Jūs pasakėte. Man atrodo, kad Europos investicijų bankas labai kritiškai vertino finansinių priemonių naudojimą e, sanglūdos politikoje, o aš savo prezentacijoje norėjau parodyti, kaip finansų priemonės iš tiesų atneša gerų rezultatų. Bet jeigu jūs pažiūrėtumėte mūsų tyrimą atidžiau, dabar jau, manau, jūs ją gavote, pamatysit, kad mes gana smarkiai kritikuojame finansų priemonių panaudojimą. Ir uh, ar tai kaip, tai kaip jo buvo naudojami. Ir nuolat kartojame, kad finansinės priemonės yra naudingos konkretiems regionams ir specifinėms teminėms e, sritims. E, jeigu sudė persistys atsakymų į savo klausimus, rasite. Pane Damato patikė klausimą dėl finansų priemonių e, veiksmingumą mažiau išsivyščiuose regionuose. Vėlgi, komisija atliko tyrimą tuo klausimu, bet jeigu pažvelgtumėm į praeitą programinį laikotarpį, pamatytumėm aš turiu skaičius dar prieš akis, čia daugiau pamatytumėt informacijos. 70,4 procentai e, buvo skirti antrojo tikslo e, regionams ir tik 33 procentai konvergencinių regionų palankiai apsisakė, pasisakė apie finansinės priemonės. Taigi turime duomenų, kurie labai aiškiai rodo, kad e, regionuose finansinės priemonės skirtingai sėkmingai buvo įgyvenintos. Dėl regionių veiklos programų ROP aš manau, kad gavėjai tikrai parems tas programas, bet galiu pasakyti, kad pradinis atspirties taškas bus įtikinti pona Junkerį ir pona Katainen, kad regionai iš tiesų gyvena ir būtent su jais reikia pradėti veikti. Ir po to galima išplėsti veiklą. Manau, kad e, egzistuoja daug institucinių kliūčių, todėl mes ir pabrėžėme, kad Europos komisijai tenka atsakomybė užtikrinti, kad būtų laikomasi partnerystės principo. Pavyzdžių studijoje pateikime labai daug, jie rodo, kad kai kuriuose valstybėse analėse e, buvo regionų, kurie nebuvo išgirsti ir jiems nebuvo suteikta tai, ką reikėjo. Ir galiausiai dėl ex ante sąlygų ir pono Vaniselroj klausimų. Mes formuluodami savo poziciją labai aiškiai pasakėme, ex ante sąlygos e, CPMR akimis turi būti susijęto su Europos semestru. Europos komisija irgi kalbėjo, kad sanglos politika su Europos semestru turi būti susijęta. Ex ante ryšys su uh, tuo yra gal nelabai akivaizdus, bet jis egzistuoja. Valstybės narės regionai turi tenkinti visą eilę sąlygų susijusių investicijomis, kad galėtų naudotis programomis. Ir mes norime užtikrinti, kad investicijos būtų vykdomos teisingai. E, yra eksantės sąlygas tenkinant e, labai sėkmingų regionų ir mes juos galime pateikti kaip pavyzdį prieš maždaug konferenciją mes apie tai, e, prieš maždaug mėnesį konferenciją mes apie tai kalbėjom, kad sakėm, kad yra daug regionų, kurie puikiai dirba ir tai padėjo mums sutelti dėmesį investicijas. Komisija sakė, puiku, e, tai mums leidžia parodyti, e, kas vyksta ir paskatinti regionus labiau investuoti į naujoves, į mokslinius tyrimus. Taigi toks ir yra būdas eiti į priekį. Aš čia jau ir baigsiu, bet labai ačiū, kad suteikėt man žodį. Ačiū gerbiam ponai, ačiū už prezentaciją ir ačiū už jūsų atsakymus, nes diskusija buvo labai vaisinga ir įdomi. Tikiuosi, kad dar kada nors su jumis regi komitete susitiksime ir išgirsime jūsų nuomonę. Labai ačiū. O dabar tęsėme darbą pagal darbo atvarkę. Ir kitas klausimas. Taisamojo biudžeto numeris 4 2016 metų bendrojo biudžeto projektas. Jūsgi žinote, kokia yra šio klausimo priešistorija. 2016 metų e, spalio 11 dieną koordinatoriai nusprendė, kad mūsų komitetas renks nuomonę apie e, bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto numeris ketvirtą projektą. Tai yra įprasta tvarka, metinį biudžetą taip taisom ir Europos komisija atsižvelgia į įplaukas, įsipareigojimus, mokėjimus tam tikrais metais. Atsakingas komitetas, biudžeto komitetas nusprendė dėrėtis dėl e, taisamojo biudžeto projekto su taryba, atsižvelgiant į 2017 e, metų biudžeto derinimo procedūrą ir e, balsuoti e, biudžeto komiteto projektas turėtų būti pateiktas plenarniui posėdžiui gruodžio mėnesį. Kol kas dar biudžeto komitetas e, neparengė pranešimą, bet mes turime parengti nuomonės projektą. Mūsų koordinatoriai nusprendė savo nuomonę atspindėti laišku, kuris bus nusiųstas biudžeto komiteto pirmininkui. To laiško projektą posėdžio dokumentuose atrasti. Ar priimtina jums tokia tvarka? ir ar neprieštaraujat to laiško projektui? Ar kas nors dar girdi mane? Puikus laiškas, sako ponas Vanys Seroj. Really Aš nustebau, kad dar kažkas mane girdi ir net sutinka su to laišku. Labai ačiū. Ir aš dar noriu du dalykus pasakyti. Okay. Okay. Uh, so I close up. Taigi mūsų posėdį baigiame šiandien. Kviečiu koordinatorius iš karto pasilikti ir pratesim koordinatorių posėdį. Uždaras posėdis. Prašau tuos regi komiteto narius, kurie nėra koordinatoriai, išeiti iš salės.